Presidente! Bene, riprendiamo la seduta. E abbiamo... Mes tęsiame plenarinį posėdį. kalbėsime apie žalėją knygą dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų ir nedelsdama suteiksiu poniai komisariai Vasilijų komisijos vardu tarti žodį. Prašom. President. Uh, Man